Good afternoon, dear colleagues, dear guests, please. Uh, Gerbiami kolegos, uh, svečiai, prašom sėstis į savo vietas, norėtume pradėti mūsų posėdį. Pirmiausia, siūlyčiau patvirtinti darbo tvarkę. Prašau dar kartą susėsti į savo vietas. Thank you. So, uh, first, uh... Pirmiausia, prašau įsidėmėti, kad trečiasis mūsų darbo tvarkės punktas. E, tai taip pat septintasis ir aštuntasis punktai e, susijęs su protokolo tvirtinimu, jungtinė veiksmų komanda ir ja, e, susitarimus su JAV dėl asmens apsaugų e, duomenų apsaugos e, bus atidėti. Taigi siūlau patvirtinti darbo tvarkę su šiais pakeitimais. Dabar dėl kalbų režimo šiandien dėja nebus vertimo į Danų, Latvių ir Kroatų kalbas. Taip pat turiu gana ilgą sąrašą dėl koordinatorių kandidatų tvirtinimo. Perskaitysiu dabar visą tą sąrašą. Visų pirma, e, dėl e, pranešėjos nuomonė, ponia e, Gabriel iš EPP turėtų būti pranešėja dėl pranešimo dėl trumpalaikių viso atsisakymų susitarimų sudarimo tarp ES ir Sint Lucijos, Timoro Lestė, Junktinių Arabų Emiratų, Dominikos, Sint Vincent ir Grenadinų ir Samo ir Trinidado ir Tobago. tobago E, Vanuatų ir Granados. Toliau sprendimas e, dėl tarybos direktyvos dėl automatinio keitimos informacija e, apmokestinimo srityje. Čia buvo nuspręsta, kad nuomonė nebus rengiama. Toliau e, klausimai ir misijos 2005 metų antrąjį semestrą koordinatoriai yra patvirtinti. E, tai yra patvirtino klausimų ir misijų sąrašą šiam pusmečiui ir jis buvo išplatintas lybė nariams. Europos ombudsmeno prašymas įtraukti esamus koordinatorių komiteto e, posėdžių protokolus į EP viešąjį registrą laiko tarp 2009-2014 metai. Koordinatoriai pritarė e, šiam prašymui, jį patvirtino. Stebėtojo nominavimas e, Eurojusto pirmininko rinkimams balandžio 21 dieną. Koordinatoriai nusprendė siūsti Libę sekretoriato narį kaip um, stebėtoją, kaip darydavom ir anksčiau. Pirmininko rašto projektas pirmininkaujančiai valstybei dėl reglamento dėl naujų psichoaktyviųjų medžiagų ir direktyvos iš dalies keičiančios tarybos pamatų sprendimą šioje srityje. Koordinatoriai nusprendė siūsti šį raštą tarybos pirmininkaujančiai valstybei. Ji sutarė dėl sustruktūrinto dialogo organizavimo, kaip ir numatyta pagrindų susitarime. Ir e, pirmasis e, susitikimas su komisijos nariais Avramopulos ir Jūrova kartu su vicepirmininku Timermans e, galėtų įvykti gegužės 6-7 dienomis. Toliau dėl jungtinės veiksmų komandos Mari buvo pateiktas prašymas įtraukti šį klausimą į Libę darbo tvarkę balandžio mėnesį. Šį prašymą pateikė Europolas ir komisija. Koordinatoriai nutarė atidėti kol kas šį klausimą, vėliau įtraukti į Libę darbo tvarkę. Taip pat rekomenduoja e, ne, e, tęsti darbo e, susijusius su pasiūlymais dėl rezoliucijų, dėl Jakovič dėl e, Europos e, vaiko metų, Bisoto dėl e, kibertyčiojimusi Italijoje padidėjimo, taip pat dėl teroristų infiltravimo nelegalios migracijos būdu, dėl naujų sintetinių narkotikų apyvartos Europoje, dėl nelegalios priekybos žmogaus organais iš Afrikos, taip pat dėl imigrantų protestų Vitorijoje Veneto Treviso provincijoje, taip pat Jakovčič e, rezoliucija dėl smurto e, sporto renginiuose ir dar viena dėl e, apgyventinimo įstaigų vaikams ardymo. Toliau peticijos Koordinatoriai rekomenduoja netesti darbo dėl šių peticijų, dėl peticijos, kurią pateikė Klara Ungar, dėl naujos, naujo rinkimų e, įstatymo Vengrijoje, e, dėl ir taip pat peticija, e, kurią pateikė ponia Hassel Rüsing ir peticija, kurią pateikė Flavio Mikono. Tai tiek tikiuosi, kad viskam pritarėte, kaip matau taip. Dabar galime uh, pereiti prie ketvirtojo darbo tvarkės punkto. Iš karto prie diskusijų dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir gyvenimo mokslinių tyrimų studijų mokinių mainų atlyginimo arba neatlyginamo stažavimosi, savanoriškos tarnybos ir dalyvavimo per programoje tikslai sąlygos. Pranešėja ponia e, Vikstram, prašysime jos pristatyti, kokia yra dabartinė padėtis po antrojo trišalių dialogo, kuris įvyko kovo 31 dieną. Prašom, ponė Vikstrėm. Ačiū labai pirminkė. Kaip jau minėjote, antrasis trišalis dialogas vyko kovo 31 dieną. Aptarėm pirmiausia šios direktyvos taikymos rytį, E, tolesnius rezultatus susijusius su ankstesniu trišaliu dialogu, dėl e, sąlygų ir dėl konkrečių sąlygų studentams e, bei tiems, kas vykdo ekonominę veiklą. Taigi kalbėjome apie galimybę legaliai įsidarbinti studentams Europos Sąjungoje. Dėl taikymos ryties visos institucijos dar kartą patvirtino savo poziciją. Europos parlamentas teikia argumentą, kad E, naujas pasiūlymas sukurtų papildomos vertės, jeigu būtų nustatytos tokios e, mano minėtos sąlygos ir jeigu e, papildomos sąlygos būtų nustatytos atlyginamiems ir neatlyginamiems stažuotojams ir OPR programos dalyviams. Dabar, kaip žinome, jie, tie OPR programos dalyviai yra labai pažeidžiama kategorija, kur yra pernelik daug eksploatuojama. Taip pat atlyginamus stažuotojus reikia įtraukti papildomai, nes norime paskatinti, kad jiems būtų mokama, kad jiems būtų atlyginama, taigi būtų e, gaila, e, jeigu būtų įtraukti neatlyginami stažuotojai, bet nebūtų įtraukti atlyginami stažuotojai. Tai būtų tikrai apgailėtina ir e, be to nelogiška. Taryba nusprendė, kad E, nereikia jokių tų sąlygų išskyrus dvi kategorijas asmenų - studentus ir mokslinius tyrėjus. Vis dėlto pavyko susitarti dėl kompromisinio teksto dėl šeštojo straipsnio penktosios dalies. Taip pat pavyko patikslinti, kad Tai būtų taikoma taip pat ir paraiškoms iš asmenų, kurie teisėtai yra e, paraiškos teikimo metu ES e, teritorijoje, pavyzdžiui, mokusi universitete. Taip pat taryba pritarė tam, kad būtų vėl įtraukta į tekstą 12 konstatuojamoji dalis, kuri anksčiau buvo išbraukta. Pagal šią konstatuojamąją dalį valstybės narės yra raginamos traktuoti e, doktorantus kaip tyrėjus, o ne kaip studentus. Kas dėl specifinių sąlygų studentams, parlamentas pritarė tarybos pakeitimui įtraukti privalomą mokymasi į e, šią savoką. Taip pat buvo pateikta nauja apibrieštis mokslo įsta, mokymosi įstaigos, nauja apibrieštis įtraukiant mokymasi dieninėme skyriuje. Parlamentas ir komisija nori e, ir toliau laikytis minimalaus e, lygio 20 valandų per savaitę tokiems asmenims, o taryba norėtų, kad būtų laikomasi dabartinio lygio 10 valandų. Mūsų argumentas yra tai, kad norime, kad žmonės dirbtų legaliai. Žinome, kad bet kuriuo atveju studentai dirba ir jeigu jiems neleidžiama legaliai dirbti, jie dirba nelegaliai. Kokia yra pažanga? pažanga buvo pasiekta per du trišalius dialogus, bet jie yra gana ribota pirmininkė. Man labai gaila dėl to ir todėl siūlau atidėti kitą trišalį dialogą ir paskatinti darbą ne techninių lygmenių, E, paskatinti, kad būtų vykdomas darbas tarybos viduje, kad taryba geriau susiformuotų nuomonę apie svarbiausius klausimus, kad e, e, dėrybos nestriktų dėl kiekvieno mažiausio klausimo. Ir jeigu nedarome jokios pažangos trišaliuose dialoguose, tiesiog švaistame savo laiką. Tam atidėjimui pritarė ir taryba, ir komisija. Kol kas dar nesame paskyrę kito trišalio dialogo datos, bet manau galėsime susitarti. Reikia palaukti, kol taryba su valstybėmis narėmis pasitars, nustatys savo raudonasias linijas, kol vyks triš... techninis dialogas. Be abejo, nuolat teiksiu informacijos šiam komitetui apie daromą pažangą arba apie sunkumus, su kuriais susidūrėma. Tikiuosi, kad e, tų sunkumų nebus tiek daug. Dėkuoju uždėmesi ir taip pat dar kartą noriu pabrėžti, kokia svarbi yra ši direktyva. Iš tiesų turime gana daug tyrimų išvadų, pavyzdžiui, neseniai buvo atliktas uh, tyrimas Vokietijoje, kad šių priemonių reikia tam, kad spręstume demografinės problemas šiandien Europoje. Ačiū uždėmės ir galiu atsakyti klausimus. Ačiū. Jau, Mrs. Vikstrom. Ačiū, panė Vikstrom. Tai jeigu bus kokių pasikeitimų šiais klausimais, lauksime platesnės informacijos, o dabar ar kas nors iš kolegų norėtų pasisakyti? Jei taip nėra, tai tiesiog linkime Jums sėkmingo darbo toliau šio klausimu. Dabar kitas darbo atverkės klausimas, penktasis. Europos institucijos ir žmogaus teisės Europoje. 2065 e, rekomendacija 2015 metų e, Europos tarybos parlamentinės asamblėjos. Dabar, kalbant apie šią rekomendaciją, mes pakvietėme poną Michael McNamara, kuris yra Teisės reikalų ir žmogaus teisų komiteto pranešėjas iš Europos tarybos parlamentinės asamblėjos. Jis pristatys mums naujausią informaciją. Prašom, ponė Maknamara, kviečiame jūs prisijungti čia prezidiume prie mūsų ir mm, reikia pabrėžti, koks svarbus yra bendarbiavimas tarp Europos tarybos ir Europos parlamento. Mes labai sveikiname Jūs atvykus į mūsų komitetą. Kaip žinote, kolegos mm, rezoliucijoje dėl teisingumo įvertimo parlamentas paragino sustiprinti atitinkamą Europos parlamento ir Europos tarybos parlamentės asamblėjos komitetų bendradarbiavimą. Tad mes galime tik pasidžiaugti, kad tai vyksta. Uh, džiugu Jūs pasveikinti, ponė Maknamara, čia su didžiuliu susidomėjimu lauksime informacijos apie pranešimą dėl Europos institucijų ir žmogaus teisų Europoje. Mm, tikrai manau, kad tai yra nepaprastai svarbus klausimai dirbant žmogaus teisų srityje ir tai mums labai rūpi. Taigi, ponė Maknamara, žodis Jums. Um, first of all, I'd like to thank you for your kind invitation. Ačiū visų pirma, norėčiau padėkoti už Jūsų malonų kvietimą atvykti į komitetą. Mm, tikrai labai vertinu šią galimybę man kaip pranešėjai, parengusiam šią, mm, e, šią ataskaitą, šį pranešimą, taip pat ir kaip mm, Europos tarybos parlamentinės asamblės atstovui pakalbėti mm, šiais klausimais ir jūsų komitetui, nes tai yra svarbu mūsų abiems komitetams. Aš manau, kad tikrai reikia visų pirma pasakyti, kad 2013 metais su jūsų mm, buvusią pirmininkę ponę Kinga Gons pasikeitėme informaciją po to, kai buvo jūsų komitete patvirtintas Louis Michel pranešimas dėl pagrindinių teisų situacijos uh, ES 2012 metais ir dabar aš Jums galiu pristatyti mano naujausią pranešimą dėl Europos institucijų ir žmogaus teisių, e, mūsų, tai yra teisės reikalų e, Žmogaus teisų komitetas parlamentės asamblėjos patvirtino šį pranešimą ir Paryžyje kovo 6 buvo patvirtinta parlamentinė asamblėje ir 2012 metų birželį parlamentinė asamblėje buvo nuspręsta rengti tokią ataskaitą ir mūsų komitetui buvo patikėta tai padaryti. Parlamentinė asamblėje išreiškė susirūpinimą dėl galimo darbo dubliavimosi, galvojant apie Europos tarybą ir Europos Sąjungos atliekamą darbą, ypač kai buvo paskirtas Europos Sąjungos įsigaliotinis žmogaus teisėms galvojant apie įvairius mechanizmus, kuriais galima stebėti, kiek laikomasi Kopenhagos kriterijų ES valstybės narėse. 2013 spalį mm, įvyko diskusijos dėl ES ir ES žmogaus teisų darbo tvarkių sinergijos, o ne dubliavimos. Ir tokiu pagrindu buvo nuspręsta renkti mano mm, pranešimą minėtą temą buvo stengiamasi išvengti Europos tarybos darbo dubliavimo uh, ES institucijose, galvant apie žmogaus teisų stebėjimą, gyveninimą. Anksčiau Europos taryba kokį vaidmenį turėjo įvertinant, būtent nustatant žmogaus teisų, demokratijos standartus, kurių turėtų būti laikomasi Europoje. Galvant apie Europos institucijas, Europos taryba Europos Sąjungos taryba, Europos komisija, Europos parlamentas, Europos teisingumo teismas, taip pat ir uh, Mm, ES institucijos, ES centrinis bankas atsižvelgia į žmogaus teisų aspektus savo kasdienėme darbe. Taigi, tai iš tikrųjų labai svarbu įvertinant situaciją ES viduje ir už jos ribų. Ypač įsigalios Lisabonos sutarčiai ES išplėtė savo veiklą įvairiose sritise, kurios um, tradiciškai gal buvo laikomas Europos tarybos sritimis, pavyzdžiui, teisingumas, ž, uh, vidaus reikalai, tai yra jums, rūp, jūsų komitetai rūpintis klausimai. Um, praeitų metų uh, kovą, 14 metų kovą parengėme pranešimą ir kalbėjome su Trišė, buvusiu ECB pirmininku ir taip pat su pagrindiniu teisė agentūros vadovu ir 14 birželį iš karto po e, parlamento rinkimų buvo surinktas vizitas į Briuselį, kur susitikome su visai eilė pareigūnų, ypač iš Europos vadovų tarybos ir Europos komisijos, taip pat iš užimtumo ir teisingumo generalinių direktoratų, taip pat susitikome su pilietinės visuomenės atstovais. E, mano ataskaitoje jūs pastebėsite, kad ES yra paremta tais pačiais keturiais pagrindiniais principais - demokratija, žmogaus teisėmis, įsakymo viršenybė, kaip ir Europos taryba, ko laikosi ir labai svarbu yra pabrėžti žmogaus teisų aukštą e, gynimo lygį, kaip yra įtvirtinta konvencijose. E, tačiau reikia nepamiršti ir valstybių narių situacijos, kuomet yra tam tikra rizika, kad gali būti sistemingai rimtai pažeistos tokios vertybės. Europos Sąjungos pagrindas, e, pagrindinės nuostatos buvo patvirtintos 13 metų kovą ir buvo pasiūlytas mechanizmas, kurio būtų galima reaguoti į sistemingas grėsmės įstatymo viršenybė valstybė, ES valstybėse narėse. Jeigu būtų įgyventas tas mechanizmas, jis turėtų būti derinamas su Europos taryba. Tai yra labai svarbu, aišku, ir, ir su Venecijos komisija. Be abejo, pirminiai pasiūlymai buvo tokie Tai yra, reikia galvoti ne vien tik apie Venecijos komisiją, bet ir apie kitus stebėsinos organus, kuriuos būtų galima panaudoti įgyvenus tokį mechanizmą. Tai aišku, reikėtų prisiminti Europos žmogaus teisų teismo sprendimus, Europos žmogaus teisų komisaro sprendimus, nutarimus, taip pat parlamentinės asamblės monitoringo komiteto išvadas. Reikia, aišku, galvoti ir apie ES pagrindinių teisų agentūrą. Glaudumą darbavimą su jie buvo išsakytas susirūpinimas, kad gali būti dubliuojamas agento, šios agentūros darbas su Europos tarybos veikla. Buvo 2010 metais praeitą kartą įvertintas tas situaciją, kolega Mas parengė ataskaitą, rezoliucija buvo priimta, kad būtų vengiama dubliavimosi e, veiklos tarp Europos tarybos ir pagrindinių teisų agentūros. Taip pat pagairos valstybės narės buvo paragintos pasvarstyti, kaip finansiniai ištekliai yra skiriami e, žmogaus teisų monitoringo mechanizmui. Buvo pasikeista taip pat nuomonėmis su pagrindinių uh, teisų agentūros vadovu uh, 14 metų kovą ir turiu pasakyti, kad pagrindinių teisų agentūra ir Europos taryba nusprendė um, pa, užtikrinti tokį bendradarbiavimą, kad mūsų veikla papildytų viena kitą, o ne dubliuotų, nepersidengtų. Ir aišku, reikia turėti omenyje, kad finansavimas yra gan ribotas, taigi reikia atitinkamų procedūrų, kad dubliavimuose būtų kaip galima mažiau. Taip pat norėčiau paminėti tai, kad ES prisijungia prie pagrindinio teisų konvencijos, tai yra labai svarbu, kad žmogaus teisės būtų ginamos ES 213 teisės ES teisingumo teismo e, nuomonė nuvylė dėl ES prisijungimo prie ES teisų konvencijos, kad ji buvo patvirtinta praeitų metų gruodį. E, turiu pasakyti, kodėl nuvylė, dėl to, kad e, tos nuomonės tonas, mano manimu, buvo jau pakankamai mokslininkų ir kitų specialistų kritikuotas. Uh, nes iš tikrųjų buvo kalbama apie įvairias kliūtis e, prisijungimo procese, galvojama, kad tikrai visos procedūros bus labai ilgos ir galbūt net neįmanomas bus prisijungimas, tačiau prisijungimas prie žmogaus teisų konvencijos yra ES numatyta prievalė, išplaukia iš Lisabono sutarties, taigi aš tikiuosi, kad sprendimų prieimėjai ras būdą išbristi iš tos sudėtingos situacijos. Na ir pabaigai pakalbėčiau apie naujesnes tokias ES institucijas, kaip kad ES banką, ES stabilumo mechanizmą, mechanizmą. Aišku, tai nėra ES institucija kaip po tokia, tačiau aš mačiau ir apie tai, kaip tokias institucijas paveikiantis sprendimai realiai primeta griežtą taupimo politiką kai kurioms valstybėms narėms ir tai, aišku, paliečia kai kurie žmogaus teisės, pagrindinės teisės, socialinės, ekonominės teisės. Ir aš manau, kad tos institucijos, kurios reagavo į ekonominę e, krizę, turi įvertinti ir tuos aspektus, nes iš tikrųjų galima pasakyti, kad trūksta skaidrumo ir demokratinės atskaitomybės, priimant kai kurios sprendimus ir kiti parlamentės asamblėjos pranešėjai taip pat kalbėjo apie tai, tai manau, kad gal čia kaip ir nereiktų man dubliuoti jau jų darbo. Ir mm, mano pateiktus pasiūlymus patvirtino asamblėje savo rezoliuciją 20. Ir vienas 2015 metų, kur irgi raginamas ES valstybės narės, e, kaip galima greičiau atnaujinti dėrybas dėl ES prisijungimo prie Europos žmogaus teisų konvencijos, tam, kad būtų galima e, parodyti, kad šiam klausimui teikiamas aukščiausias politinis prioritetas. Taip pat e, raginama ES palaikyti glaudų ir reguliarų struktūrinį bendradarbiavimą su Europos taryba, dalyjantis patirtimi mm, ir Taip pat dėl įstatymo viršydėjams mechanizmo parlamentinė asamblėja savo nuomonėje pasakė, kad reikia informuoti e, parlamentinę asamblėją apie visas priemonės, kuriomis įgyvendinamas tas sprendimas, kad būtų galima pasitelkti Europos tarybos visą sukauptą patirtį. Taip pat parlamentinė asamblėja pabrėžė, kad ES toliau turi e, peržiūrėti savo um, pa, siūlomų teisės aktų pasiūlymus, kad jie tikrai atitiktų pagrindinių teisų hartiją. Man atrodo, kad tai ypač svarbu jums, kadangi jūs esate išrinkti piliečių atstovai Europos parlamentą ir jūs, aišku, turite ir personalą, kuris yra e, teisės ekspertai, taigi galite mm, puikiai dirbti šioje srityje. Aš manau, kad svarbiausia žiūrėti, kokį poveikį gali turėti e, pasiūlyti teisės aktų projektai šioje srityje. Ta prasme, kad kai yra teikiami pakeitimai, kurie yra teisėkurinio proceso, aišku, neskiriama dalis, irgi turi būti įvertinti iš to požiūrio taško. Kartais to įvertinimo nepakanka. Aš norėčiau išgirsti jūsų nuomonę. Ar jūsų manimų komisija, jos jūrinės tarnybos čia pakankamai gerai dirba. Kartais yra tokių pastabų girdima, kad galbūt ne visuomet komisijos teisinės tarnybos e, patikrina visus pasiūlyto teisės akto projekto elementus, tame tarp ir pakeitimus ne, ne visuomet jiems pakanka mm, turimų išteklių, kad jie galėtų patikrinti kiekvieną pasiūlytą pasiūlymą ir pakeitimą, ar jie atitinka žmogaus teisų reikalavimus. Na ir galiausiai mm, paminėčiau Europos socialinę hartiją, kad reikėtų galvoti, kaip jie įgyveninti, ką reikia pakeisti, ko dar padariusios yra valstybės narės. Ir čia parlamentė asamblėje pasakė būtent, kad reikia pasistengti, kad vyktų e, dėrybos dėl ES prisijungimo prie ES žmogaus teisų konvencijos, kad tos dėrybos būtų kaip galima greičiau atnuojantos. Reikia taip pat stebėti, kaip, kokie yra ES komisijos suteikiami pasiūlymai dėl um, žmogaus įstatymo viršenybės monitoringo mechanizmo ir taip pat reikia, aišku, kaip jau minėjau, vertinti, kiek e, griežto taupimo politikos priemonės paveikia ekonominės socialinės teises, kad nebūtų kokių tai pažeidimų šioje srityje. Ir pabaigai tikiuosi, kad kai mano pranešimas uh, E, bus patvirtintas bendradarbiavimas tarp Europos tarybos ir Europos parlamento, kuris yra paremtas tarpusavio memorandumų patvirtintų 2007 metais, toliau išliks geras ir mes tikrai stengsime išvengti bet kokio darbo dubliavimas ir žmogaus teisų įstatymo viršinybės rytyje ir, ir kad tos pastangos bus dedamos ir toliau. Labai svarbu, kad į žmogaus teisės būtų ir toliau atsižvelgiama um, Europos Europos Sąjungos institucijose, e, taip pat ir kai yra mm, e, finansai svarstomi, kas kas, ir, kai teisėjai kūrinės institucijos teikia teisės aktų pasiūlymus, reikia taip pat pasirūpinti, kad jie nepažeistų žmogaus teisų. Na ir galiausiai noriu paprašyti jūsų panalizuoti rekomendacijas, kurios yra pateiktos 2041, kad būtų galima pažiūrėti, kiek tai yra aktualu jūsų darbe, nes Iš tikrųjų, iš tikrųjų, teisingumo vidaus reikalų e, srities klausimai yra nepaprastai svarbus, e, kai na, kalba apie aukštų žmogaus e, teisų gynimo standartų užtikrinimą ES. Ir labai svarbu yra sustiprinti būtent reguliarų Kopenhagos kriterijų laikymosi monitoringą valstybėse narėse. Uh, ta mm, mintis, kad reikia sustiprinti reguliarų monitoringą, yra iš principo sveikinama Europos tarybos, bet aišku, visos iniciatyvos toje srityje turėtų būti derinamos, koordinuojamos su Europos taryba, kad nebūtų dubliavimuose, kaip aš minėjau. Dar galiausiai noriu mm, padėkoti jūsų sekretariatui, mm, su kuriuo sutikau birželio mėnesį, kai čia lankiausi, kuomet buvo parlamentinio darbo pertrauka dėl rinkimų. E, tikrai mes daug dirbome, ypač dėkoju Agnieškai ir kitiems darbuotojams darbuotojams, kurie man padėjo parengti šį, e, šią ataskaitą. Dėkoju Jums dar kartą už kvietimą atvykti šį posėdį ir dėkoju už komiteto narių indėlį. Dėkoju e, ponui McNamara, tikrai labai informatyvus buvo jūsų pasisakymas. Dabar kas norėtų pasisakyti, ponai Sipel? Ja, vielen herzlichen Dank und vielen herzlichen Dank auch an Herrn. Dėkoju už suteiktą žodį. Taip pat dėkoju ponai McNamarai Taigi dėkoju pranešėjui už pasisakymą, kuris buvo tikrai labai įdomus, tačiau uh, mano manimų, kaip ir uh, kitų pranešimų atžvilgių yra gana gazdinantis, nes mes tikrai norime įsitikinti, kad viskas Europoje e, yra puiku ir kad e, tos problemos, kurios egzistuoja kitur, neegzistuoja pas mus. Taigi labai svarbu mums patiems pasižiūrėti į veidrodį. Pranešimo pradžioje jūs netgi kalbėjote apie tai, kad nuolat yra pažeidinėjamos pagrindinės ES vertybės, nesilaikoma jų tam tikrose ES šalise. Taip pat kalbėjote apie koordinuotą stebėjimą e, to, ar tinkamai laikomasi yra ES vertybių, ar, pavyzdžiui, teisinės valstybės principų yra laikomasi. Mūsų parlamentui priklauso stebėti, ar laikomasi Kopenhagos kriterijų. Tačiau e, labai dažnai kyla klausimas, kokiais kriterijais remiantis reiktų atlikti stebėseną. Būtent todėl labai svarbu yra bendradarbiauti su Europos taryba tam, kad būtų parengtas tų kriterijų sąrašas. Ir kad tam galėtume kartu parengti vieną pranešimą visiems, visoms valstybėms narėms. Man atrodo, kad iki to dar mūsų laukia ilgas kelias. Pamenu, kai per praėjusią kadenciją e, komis, kreipėmės į komisiją ir paprašėme parengti socialinį poveikio vertinimą, tačiau niekas nebuvo padaryta. Taip pat kreipėme su prašymu parengti tyrimą dėl pagrindinių teisių pagrindinių vertybių tiksliau e, laikymosi ES, tai taipogi niekas nebuvo padaryta. Aš manau, kad čia tiesiog trūksta politinės valios. Dėl tam tikrų politinių priežasčių tam tikrus įstatymus reikia priimti greitai, tam tikrus teisės aktus reikia priimti greitai. Todėl mūsų siūlymai nesusilaukia didelio dėmesio. Dabar norėčiau klausimų keletą pateikti. Ar yra užmėgsta kontaktų tarp Europos tarybos ir komisijos? Jūs kalbėjote apie, apie pagrindinių teisų agentūrą, tačiau ar yra užmėgsti tie kontaktai tam, kad pasižiūrėtumėte, kaip pavyzdžiui e, vertybės galėtų būti siejamos su žmogaus teisėmis, kokie būtų kriterijai vertinant, ar laikomasi yra pagrindinių vertybių ir žmogaus teisų principų. Na, o kas dėl nuolatinių pagrindinių teisų pažeidinėjimų, Tai aš norėčiau sužinoti, ar tie pažeidinėjimai, jų skaičius tiksliau nepadidėjo pastaraisiais metais. Ir kaip jums iš patirties atrodo, ar visose valstybėse narėse taip nutinka, ar kai kuriuose tik tai, arba pavyzdžiui yra tam tikrų stričių, kur daugiau yra žmogaus teisų pažeidinėjimų, galbūt yra tam tikrų stričių, uh, kur mažiau tų pažeidinėjimų yra. Ką galėtumėte atsakyti į šį klausimą? Pone Lambert. Thank you very much for the um, presentation. Labai ačiū už jūsų pasisakymą. Remiu tai, ką pasakė kolegė Sipiltika. Mane irgi labai domina Mm, tai, ką Jūs paminėjote dėl griežto taupimo politikos ir pagrindinių teisių, tos sąveikos. Aš taip pat esu ir užimtumo socialinių reikalų komiteto narė Europos parlamente, tai mes jau ir tame komitete apie tai kalbame ir yra ir ankstesnės kadencijos parlamento pranešimų šią temą, pavyzdžiui, dėl trojkos sprendimų poveikio. Uh, Mm, tai tikrai e, įdomus toks persipinimas tų dalykų, tai yra to, tų sprendimų, kurie yra priimami ES lygmenių dėl finansinių klausimų ir paskui visų politikos sprendimų nacionalinių lygmenių poveikio, e, tai yra klausimai, kurie yra nacionalinėje kompetencijoje, tarkim, prieiga prie e, sveikatos priežios ar socialinės apsaugos sistemos. Tai įdomu būtų iš jūsų išgirsti, kokiu būtų minčių dėl to, ką mes galėtumėm kaip mes galėtumėm geriau koordinuoti savo darbą su Europos taryba, būtent galvojant apie tą ir nacionalinių parlamentų dimenciją, kokios čia būtų tos tokios mintis, ką mes galėtumėm į savo semestro programas įtraukti. Mm galvojant apie metinės komisijos rekomendacijas dėl tinkamos politikos, kaip, kai tie klausimai kyla, gal galėtumėm geriau kažkaip bendradarbiauti. Uh, Ir toliau taip pat, ką Jūs kalbėjote dėl Kopenhagos kriterijų įgyvendinimo stebėsinos, tai tikrai mus labai neramina, mums ir labai rūpi. Būtent, mm, aišku, tie Kopenhagos kriterijai yra stebimi iki įstojimo, o paskui jau daroma prielaida, kad jau esi ES, taigi kaip ir tai nebeturėtų būti problema. Tačiau mes puikiai suprantame, kad kartais vis tik tai, tai yra problema. Tai būtų įdomi ta tokia jungti su tuo, ką mes dirbame šioje srityje. Tos, ką mes galėtumėm padaryti, kad ne vien tik tai nurodinėtumėm visam likusiam pasauliu, ką jie turėtų padaryti žmogaus teisų srityje, bet kad kritiškai galėtumėm pažvelgti ir patys save. Mr. Krisohonas. Ačiū, Krisohonas. Thank you, Chairwoman. Ačiū, pirminkė. Kas dėl ES atsako ekonominę krizę, Europos tarybos parlamentinės asamblėjos pranešime teisingai pabrėžta, kad e, trūksta sprendimų prieimimo proceso skaidrumo ir sprendimų prieimėjai nėra pakankamai atskaitingi. Praėjus dviem su pusė ar net trejiems e, metams po Europos socialinių teisų komisijos sprendimų prieimimo buvo nustatyta, kad e, trejato atstovai pažeidžia kai kurias Europos socialinės hartijos nuostatas. Niekas nebuvo nuveikta pagal sprendimus susijusius su griežto taupimo politika. Nebuvo imtas jokių priemonių siekiant nubausti tuos, kas nesilaikė priimtų sprendimų nuostatų ir dabar reikalaujama, kad Graikijos parlamentas, kuriam yra suteikti įgaliojimai nutraukti griežtą taupimo politiką, tais įgaliojimais nesinaudoja ir kaip tik elgesi atvirkščiai, pavyzdžiui, patvirtina masinį darbuotojų atleidimą, nepaisydamas Hartijos ketvirtojo straipsnio. Netgi didesnį nerimą e, kelia tai, kad e, kai kurios priemonės visiškai nesusijusios su finansiniu stabilumu. Ir e, jomis siekiama tik padidinti kapitalo pelną. Reikėtų kvestionuoti kai kurias griežto taupimo priemonės, ar iš tikrųjų jos yra skirtos tam, kad būtų kovojama su finansiniu nestabilumu, ar su kuo ten. Ar pernelik didelė valstybių narių e, skola pati yra savaime tikslas kalbant apie griežtų taupimo priemonės. Nes e, jų imamasi darbo jėgos e, nenaudai, nelabui. Ačiū. Grazie Presidente e la mia domanda. Eh, a... Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau užduoti klausimą ponui Maknamarai. Mano klausimas papildys kolegos Krizogonas klausimą. Tai štai, ko norėčiau dabar paklausti. Ką konkrečiai reiškia turėti europinę teisę? Kągi tai reikštų Europos tarybai ir Europos sąjungai. Mes, aš tiksliau užduodu šį klausimą, nes Europos taryba 12 ir 14 metų asamblėjos metu labai aiškiai pasmerkė pagrindinių teisų pažeidinėjimus dėl biudžeto taupimo politikos. Tai buvo padaryta dviejų rezoliucijų pagalba, kurias ką tik tai paminėjo kolega. Komisija taip nemano, bent jau teisinė prasme. Koksgi buvo komisaro Katainino atsakymas į klausimą dėl pagrindinių teisų pažeidinėjimo dėl taupimo politikos. Taigi jis ir apskritai komisija mano, kad tam tikrą prasme teisės viršenybė, e, rule of law, pagrindinės teisės Graikijoje, kaip ir yra atidėtos į šalį, nes Graikija turi problemų, kurias turi išspręsti su savo kreditoriais. Taigi dabar štai ko norėčiau paklausti. Jūs smerkėte taupimo politikos pasiekmes remdamėsi pagrindinėmis teisėmis, na, o komisija turi kitokį požiūrį į teisę, apskritai į pagrindinę žmogaus teisės. Taigi man dabar kyla klausimas, ar ne iš čia e, kyla problema, ar ne dėl to nepavyksta ES įstoti į Europos tarybą. Ačiū, poniai Spinelį. Dabar žodis svečiui, ponui Maknamarai. Ačiū labai. Pasistengsiu atsakyti į klausimus. Ačiū, ponia Sepuliai. Teiravotės apie teisų pagrindą, apie susijusias priemonės. Manau, kad e, viskas jau yra įtvirtinta pagrindinių teisų hartijoje, taip pat e, Europos žmogaus teisų konvencijoje, Europos socialinėje hartijoje, kuri taip pat suvaidino itin svarbu vaidmenį tvirtinant teisės visoje Europoje. Tai ravotės ir apie grėsmės žmogaus teisėms Europoje. Žinoma, yra įvairių grėsmių ir pagrindinių teisų pažeidimų, taip pat visose ES valstybėse narėse tik pakanka pažvelgti Europos žmogaus teisų teismo sprendimus ir viskas bus aišku. Kas dėl sisteminių grėsmių ir dėl tautinių mažumų Baltijos valstybėse siekiama spręsti mm, šių tautinių mažumų mm, žmogaus teisų problemas. Tai buvo e, viena iš sąlygų prieš, e, Europos, prieš stojimą Europos Sąjungą, praėjo jau daugiau nei dešimt metų nuo to laiko. Ir e, vis dar išlieka tam tikros problemos, pavyzdžiui, dėl galimybės gauti pilietybę ir panašiai. Bet manau, kad ir kitose valstybėse narėse yra įvairių žmogaus teisų srities problemų susijusių su prieglopšio prašymais, prašytojais ir kitais asmenimis. Manau, kad galima būtų visur tų problemų išvelgti ir apie savo šalį tą patį galiu pasakyti kaip airijos parlamento narys. Kai e, Kartais e, tiesiog kalbame apie žmogaus teisės ir atskirai apie prieglopščio prašymo procedūrą, lyg e, šie du dalykai būtų nesusiję. Taip pat, e, žinoma, kyla grėsmė, sisteminė grėsmė susijusi su teisinė valstybė ir šio principo laikymusi su įgaliojimų pasidalymu valstybėse narise ypač kyla grėsmė teismų nepriklausomumui kai kuriuose valstybėse narėse. Kaip minėjote, nėra jokio mechanizmo, kad būtų sprendžiami šie sisteminiai iššūkiai. Ir tikriausiai neįmanoma sukurti mechanizmo kiekvienam atskiram žmogaus teisų pažeidimui. Žmogaus teisų teismas siekia tobulėti, tobulinti, gerinti situaciją susijusią su žmogaus teisėmis. Svarbu, kad um, šiame pranešime būtų kuo daugiau kalbama apie sprendimų prieimėjų reakciją į pažeidimus. Toliau buvo klausimas dėl konkrečių pasiūlymų. Taip, Žanklo Trišiai dalyvavo e, komiteto posėdėje ir jis e, taip pat pateikė savo reakcijas ir e, prisimenu, kad jis palygino, palygino savo poziciją su lėktuvo kabinos Ir jis vis dėlto minėjo, kad jo nuomonė pagrindinių teisų hartija kaip ir nesusijusi su ECB, su, su pinigų politika, tai vis dėlto sistema, kuri yra įtvirtinta sutartyse ir sutartyse įtvirtinant ECB um, nustatyta, kad um, palūkanų norma uh, turi būti nustatoma atsižvelgiant į infliaciją labiau nei į kitus aspektus, bet Taip, bet kuriuo atveju, bet kuri institucija privalo laikytis pagrindinių teisų hartijos ir pagal ją priimamų priemonių. Hartijoje gana įdomiai e, visą tai suformuluota, kalbama apie teisę dirbti. angliškai ir prancūziškai čia turiu tą tekstą, sunku gal susirasti tokio krūvoj popierių, bet ten atitinkamame straipsnėje yra parašyta 15 straipsnėje parašyta, kad visi gali dirbti, turi teisę dirbti, kiekvienas sąjungos pilietis turi teisę ieškoti darbo ir dirbti. Na ir gal galia neaišku, ar kalbam apie laisvę ieškoti darbo, ar apie laisvę dirbti. Atrodo, kad čia faktiškai einama toliau nei būdavo anksčiau ir man atrodo tikrai e, būtų keista, jeigu Europos centrinis bankas, priimdamas su darbu susijusias priemonės, visiškai nesilaikytų hartiją. Manau, kad ECB turėtų dirbti šioje srityje ir vertintų savo tvirtinamos politikos poveikį darbo rinkai. Taip pat e, Europoje dominuoja tokios e, ortodoksalios nuostatos e, ir manau, kad iš dalies tai sėtina su tuo, kad um, nepaisoma poveikio, kuri daro politika ir įvairios priemonės socialiniams ekonomijams teisėms. Jūsų pasisakymo, ponia, klausiausi labai įdėmiai. E, man buvo labai įdomu išgirsti jūsų požiūrį tai, kas e, įvyko e, Graikijoje, ką mano Graikijos piliečiai. Manau, kad situacija Graikijoje yra gana skirtinga nuo to, kas įvyko Airijoje. Mūsų leiboristų partija ėmėsi tam tikrų priemonių ir Airijoje buvo labiau tokia situacija, kad Airijos piliečiai galbūt jų balsas buvo labiau girdimas priimant tas priemonės nei Graikijoje. Graikijai buvo daugiau priemonių primesta, bet bet kuriuo atveju Airijoje taip pat e, reikėjo daryti gana sunkų pasirinkimą, priimti gana sudėtingus sprendimus ir jie buvo priimti. Bet e, tikrai nenoriu pasakyti, kad e, kai šalis susiduria su valstybės skolos problemomis, E, ji neturi patirti jokių sunkumų, tikrai ne. Ir Trišė taip pat apie tai kalbėjo, yra dvi alternatyvos, arba galima e, sumažinti išlaidas, kad jos atitiktų pajamas. Ir Airija buvo tokioje padėtyje, turėjo tikrai ženkliai sumažinti savo išlaidas, bet kita vertus e, ji sugebėjo tai padaryti priemonėmis, kurios nepadarė tokio poveikio socialiniams ekonomijams sąlygoms, pavyzdžiui, kolektyvinių dėrybų aspektams, panašiai kaip Graikijoje buvo, kaip jūs minėjote. Pon, ponė Spinelė iš Italijos, jums atsakysiu. Jau kalbėjau anksčiau, kad yra Europoje laikomas tam tikrų požiūrų susijusių su politinėmis, socialinėmis, ekonominėmis teisėmis ir asmeniškai manau, kad e, turi būti teisėtai įtvirtinta teisė ginti savo teisės net ir kalbant apie virš nacionalinės institucijas, tokias kaip ES institucijos, ypač e, turint omenyje tuos laikus, kai nebuvo tiek demokratinių laisvių, kiek e, yra dabar. Žinoma, turi būti te, galimybė ginti teisės, ypač e, socialinės, ekonominės teisės. Svarbu, kad uh, nebūtų priimami sprendimai, kuriais būtų primetamos vairios priemonės valstybėms narėms, nes taip institucijos praranda savo pasitikėjimą. Ačiū ponui Maknavara, ačiū už visą informaciją, už jūsų pranešimą, pateikėt nemažai įdomių pavyzdžių. Dar kartą ačiū Jums labai už viską. Sėkmės Jūsų darbe. Dabar turime padaryti 15 minučių pertrauką. Nepaisant to, kad pranešėja ponia Vikstriom yra, atrodo, kad nėra kitų suinteresuotųjų asmenų, kurie turėtų pasisakyti diskusijos metu. Todėl prašysiu visų palaukti, padaryti 15 minučių pertrauką. Ar galbūt tie asmenys jau yra atvykę? Jeigu neturime palaukti ir po to galėsime tęsti darbą. Dešimt minučių, prašom.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

So, colleagues, uh, Kągi kolegos. We could continue with our uh, afternoon meeting. Teskime mūsų posėdį. Visų prašysiu sėstis į savo vietas. Teskime posėdį. Nemažai bus e, suinteresuotų asmenų, norinčių dalyvauti šioje diskusijoje. Taigi, šeštasis mūsų darbo tvarkės klausimas. Valstybė narė atsakinga už tarptautinės apsaugos prašymų pateiktų nelidimų nepilnamečių nagrinėjimą. Pirmiausia, prašysiu ponios Vikstriom kaip e, Dublino reglamento ilgalaikės pranešėjos pristatyti e, šį klausimą. Taip pat e, esame pasikvietę kelis kalbėtojus, kurie galėtų pristatyti savo išvadą, savo paužiūrį. Jie mano, kad reikia parengti poziciją dėl šio teisės akto projekto, dėl jos svarbos. Uh, ir konkrečiai dėl 8 straipsnio vienos iš dalių. Taigi pirmiausia, suteiksiu žodį poniai Vikstrom, po to šešėliniams pranešėjams. Pone Vikstrom, prašom. Ačiū labai pirmininkė, gerbiami kolegos. Suprantu, kad pasikartosiu, bet vis dėlto man nuomonė labai svarbu pristatyti šio pranešimo istoriją, nes e, jis pradėtas renkti dar ankstesnėje kadencijoje. Buvau Dublino reglamento e, pranešėja visuomet nuo jo patvirtinimo 2013 m. birželio mėnesį ir yra vienas straipsnis, dėl kurio nepavyko susitarti, tai yra 8 straipsnio ketvirtoji dalis, kuriame reikėtų nuspręsti, kuri valstybė narė atsako už tarptautinės apsaugos prašymų pateiktų nelydimų nepilnamečių vertinimą. E, aiškinama, kad e, reikėtų e, visų pirma vadovautis naujausia paraiška naujausių prašymų. Kai galiojo Dublino reglamentas, dauguma valstybių narių jį aiškino taip, kad nelydimus nepilnamečius galima uh, siūsti atgal į tą valstybę narę, į kurią jie pirmiausia atvyko Europos Sąjungą. Ir um, buvo nuspręsta vis dėlto aiškiai išdėstyti šią taisyklę ir visi tam pritarė, bet, bet uh, niekaip negalėjome susitarti, kaip tai padaryti. Komisija ir uh, parlamentas norėjo patikslinti, kad tai turėtų būti valstybė narė, kurioje e, nepilnametis pateikė savo naujausią prašymą, o taryba primiktinai reikalavo, kad tai turėtų būti šalis, kurioje buvo pateiktas pirmas prašymas. Taigi visiškai negalėjome susitarti ir e, dėrybų metu Teisingumo teismas kaip tik ir nagrinėjo šį klausimą ir kadangi negalėjome susitarti, nusprendėme palikti tekstą tokį, koks jis buvo tuo metu reglamente, bet buvo įrašyta sąlyga, su sąlyga, kad tai atitinka geriausius nepilnamečių interesus ir tai tikrai labai neįprasta. Buvo parengta bendroji deklaracija visų trijų institucijų, kurioje buvo nustatyta, kad kai tik Teisingumo teismas priims sprendimą šiuo klausimu, komisija turės pradėti naują nagrinėjimą dėl šio Dublino reglamento straipsnio ir pateikti naują pasiūlymą pasiūlymą, kuriame atsispindėtų Teisingumo teismo sprendimas. Taigi 2013 m. birželio mėnesį prieš Dublino reglamento patvirtinimą buvo priimtas sprendimas. Sprendimas e, atitiko parlamento ir komisijos poziciją kad e, reikėtų vengti bereikalo siuntinėti nepilnamečius iš valstybės į valstybę. Uh, Taigi e, atsakinga turi būti ta valstybė narė, kurioje šiuo metu yra nepilnametės. Po to 2014 metais birželio mėnesį komisija pateikė tą naują pasiūlymą ir dabar Tai teisės aktų leidėjai turėtų patvirtinti šį pakeitimą ir žinoma be abejo turime visuomet laikytis nepilnamečio geriausių interesų, kurie be kita ko yra nustatyti pagrindinių teisų hartijos 24 straipsnėje. Taip pat e, buvo nurodyta, kad e, nelydimi nepilnamečio yra ypač pažydžiami asmenys, todėl e, nereikėtų jų bereikalos siūsti į kitą valstybę narę. Aš, kaip ir kiti kolegos, palankiai vertiname komisijos pasiūlymą, manome, kad jame tinkamai atsispindi Teisingumo teismo sprendimas, kaip buvo susitarta deklaracijoje ir tai taip pat atitinka pirminį komisijos pasiūlymą dėl Dublino reglamento išdėstymo nauja redakcija. Taigi mūsų užduotis yra gana paprasta ir kartu sudėtinga bet e, turime tiesiog suderinti šį straipsnį su Teisingumo teismo sprendimu, e, kaip e, visos trys institucijos susitarė padaryti savo bendrojoje deklaracijoje. Pateikiau savo pranešimo projektą sausio mėnesį ir jame visiškai pritariau komisijos pasiūlymui nes faktiškai tai susiję tik tai su vieno straipsniu viena dalimi. Man atrodo, kad tikrai nereikėtų jokių kitų pakeitimų daryti ir faktiškai nedaryčiau apskritai jokių pakeitimų e, teismo tekste, tik pateikčiau paaiškinimų konstituojamosiose dalyse. Savo pranešime e, pateikiau tekstą, kuris yra tiesiog nukopijuotas iš teismo sprendimo ir generalinio advokato nuomonės ir tai visiškai atitinka mūsų susitarimą. Pagrindinė taisyklė yra ta, kad valstybė narė, kurioje nepilnametis tuo metu yra ir turi pasirūpinti jo prieglopšio prašymo nagrinėjimu. Tačiau pagrindinis principas e, vis dėlto yra geriausi nepilnamečių interesai ir neatmetama galimybės, kad kartais tam tikrais atvejais e, geriausius e, nepilnamečių interesus gali atitikti būtent siuntimas į kitą valstybę narę. Bet reikia būtinai įvertinti nepilnamečio geriausius interesus ir tai turi būti padaryta prieš priimant bet kokį sprendimą dėl jo perkelimo. Teismas mano, kad reikia atsižvelgti į tris principus. Tokia tvarka. Visų pirma, nepilnamečio geriausi interesai. Antra, kad nereikia jokių nereikalingų perkelimų. Ir trečia, e, greita prieglopščio procedūra. Ir man dabar kelia didelį susirūpinimą tarybos pozicija dėl nepilnamečių perkelimo, jeigu procedūra jau yra prasidėjusi kitoje valstybėje narėje. Tai tikrai kelia didelį nerimą, nes netitinka teisingumo teismo sprendimo, nes pagal sprendimą už um, prieglopšio prašymo nagrinėjimą turi būti atsakinga ta valstybė narė, kurioje yra nepilnametis. Ir žinoma, reikėtų vengti nereikalingo nepilnamečio perkelimo į kitą valstybę narę, dėl to būtų dėlsama atlikti procedūras ir um, tai tikrai užtruktų labai ilgai. Europos parlamentui visuomet buvo ir tebėra svarbiausia laikytis deklaracijos, kurią pasirašė visos trys institucijos. Ir labai svarbu visiškai laikytis Teisingumo teismo sprendimo. Jokių būdų neturėtume pritarti jokiam tekstui, kuris netitiktų Teisingumo teismo sprendimo teksto ir deklaracijos teksto, taigi prašau turėti omenyje, kad kalbame vis dėlto visų pirma apie pažeidžiamą vaikų grupę. Noriu, kad būtų įmamasi visų atsargumo priemonių, kad apsaugotume tuos vaikus. Visi kolegos laikosi tos pačios pozicijos, mano, kad e, tekstas turėtų būti kuo aiškesnis, dėl turinio visi sutarėme ir nekantriai laukiu detalesnės diskusijos e, su šešėliniais pranešėjais, e, busimame susitikime taip pat Labai džiaugiuosi, kad šiandien mūsų komitetas suteikia galimybę ir kitiems suinteresuotiesiems asmenėms, kurie sugebėjo pasprūkti iš lifto, kuris buvo įstrigęs kuriam laikui, ką tik e, pasisakyti. Ir Nelidimi nepilnamečių klausimas yra labai svarbus, todėl mums visiems e, svarbu išgirsti, ką gali mums pasakyti apie savo išvadas kiti suinteresuoti į asmenis, kurie dalyvauja šiame posėdėje. Manau, tai bus vertinga ir mūsų busimam darbui, ir mūsų būsimoms dėryboms. Turime rimtai žiūrėti tai, kas mums bus pristatyta. Na ir, žinoma, taip pat turime stebėti, kas vyksta taryboje ir komisijoje. Visada ačiū uždėmesi. Ačiū, Cecilė, prieš teikdama žodį kviestiniams e, svečiams norėčiau dar steikti žodį komisijai. Prašau. Thank you very much, uh, Madam Chairman. Labai ačiū, pirmininkė. Visų pirma, norėčiau prisijungti prie pranešėjos, prie Svikstram, pasakyti, kad jau tai kiek matyta. Ketvirtą kartą, man atrodo, mes e, kalbame apie šį klausimą. Bet noriu dar kartą pabrėžti komisijos specifinį vaidmenį svarstant šį klausimą. Komisija yra kaip Europos parlamento ir tarybos uh, um, patikėtinė, mums pavesta darytis dėl prisijungimo prie Dublino 3 reglamento 8.4 punkto peržiūros, kai Teisingumo teismas priėmė sprendimą dėl taip vadinamo MA tos bylos. Be to, kadangi tai yra paskutinis komiteto posėdėšio klausimas, aš labai norėčiau pasveikinti ponios Vikstrom pranešimo projektą, kur yra remiamas komisijos pasiūlymas uh, E, pranešimo projekte yra kalbama apie vieną punktą, siūloma įterpti du punktus, pakeisti vieną techninį elementą ir kaip aš jau sakiau, kaip buvo pristatomas pranešimo projektas, Komisija gali paremti tų pakeitimų e, argumentus, taip iš pirmo vertinimo, bet kai kuriuos vis tik tai reikėtų panalizuoti dar techninių lygmenių, norint išsiaiškinti, ar tikrai iš teisinio požiūrio taško jie yra teisingi. Taip noriu pabrėžti tai, kad mm, turime galimybę panalizuoti tos pakeitimus ir tą patį galima pasakyti ir apie pakeitimus pranešimo projektui. Uh, Kai kurie iš jų atrodo lyg ir nukreipti tinkamą kryptimį, pavyzdžiui, tie pakeitimai, kuriais yra siūloma išdėlioti detalesnės nuostas dėl vaiko vertinimo, kai kurios e, vis tik tai iš prima facija vertinimo galima pasakyti, kad, kad jie nepatenka į e, pranešimo sritį Pavyzdžiui, 18-19 dėl Dublino procedūros jie netitiktų, taip pat kai kurie galbūt nebūtų tinkami pagal prieglopšio procedūrų direktyvą. Bet, kaip aš jau sakiau, visą tai reikėtų dar detaliau aptarti, reikėtų dar giliau išanalizuoti iš teisinio ir techninio požiūrio taško. Trečias dalykas, komisija atidžiai išanalizavo visus uh, suinteresuotų šalių uh, pranešimus šią temą. Ir Džiaugiausi tuo, kad ir suinteresuotos šalis remia komisijos pasiūlymą, nesiniai iš tai buvo sutikimas, kuriame mes aptarėme šios lausimus ir tikrai labai atidžiai klausysios ir jūsų šiandienos pasisakymų, pasižymėdamas yra kokių naujų elementų palyginti su tomis diskusijomis, kurios jau įvyko. Ketvirtas dalykas, aš dar kartą noriu priminti, kaip ir ankstesniuose sutikimuose, bet tai tikrai yra labai svarbu, tai reikia dar kartą pabrėžti. Uh, kad um, tikras nelydimų nepilnamečių um, gynimas, apsauga yra nepaprastai svarbus dalykas komisijai. Ir noriu dar kartą pabrėžti, kad ypač reikia užtikrinti tai, kad būtų visuomet visų pirma galvojama apie vaiko geriausius interesus, kaip teisingumo e, teismas yra mm, nustatęs abiloje. E, Dar gal, kalbant apie teismo sprendimą, mes pirmininkė pastebėjome, kad yra skirtingų nuomonių dėl interpretavimo. Aišku, tai yra labai techniškai sudėtingi klausimai, reikėtų ekspertų, platesnių diskusijų. Uh, Um, teisės uh, aktų leidybos institucijos ir komisija, bet vis tik tai aš noriu pabrėžti vieną dalyką. Teismo buvo paprašyta mm, uh, interpretuoti Dublino, Dublino 2 reglamento bendrasias nuostatas, taigi tai mm, čia nebuvo kalbama apie specifinės bylas, kurios gali, specifinius atvejus, kurie gali atsirasti valstybės narėse mm, analizuojant nepilnam, nelidimų nepilnamečių atvejus. Reikia, pavyzdžiui, paminėti tokius scenarius, kurie nebuvo tiesiogiai uh, analizuojami teismo. Penktas dalykas. Noriu dar kartą pabrėžti, kad komisija yra tikra, jog subalansuotas kompromisas ar teisės aktų leidėjų, kuris visiškai atitiktų reikalavimus išplaukiančius iš teismo sprendimo ir taip pat atspindėtų institucijų prisimtus sprendimus e, dėrybose dėl e, Dublino 3 reglamento, mes tikimės, kad visa tai bus kaip galima greičiau patvirtinta dar iki vasaros. Labai svarbu, kad būtų susitarta, kad tai būtų subalansuotas mm, susitarimas, kad būtų suderintos procedūros ar valstybių narių, kad būtų geriausiai atsižvelgta į nepilnamečių interesus. Ir todėl reikia panalizuoti ir, tarybo, ir tarybos ir parlamento pozicijas labai konstruktyviai. Ir mes dar kartą pabrėžiu, padarysime, tai um, mes tikrai labai konstruktyviai pažiūrėsime į tą uh, sprendimą, kadangi reikia išvengti to politinio įstrigimo, tas politinės aklavitės, kurią mes stebėjome pasarosius dviejus metus. Reikia, kad būtų labai aiškus teisinis pagrindas sukurtas pilnamečių apsaugai ir abi teisės aktų lygybos institucijos, manau, būtent to ir siekia. Ačiū. Dabar pirmininkaujančiai Latvijai suteiksiu žodį. Gal jūs norėtumėt pakomentuoti tą bendrąjį požiūrį iš tarybos požiūrį taško? Uh, thank you, Madam President. Ačiū pirmininkė. Galiu pasakyti, kad taryba analizavo komisijos pasiūlymą ir sutarė mm, dėl komisijos pozicijos nautinio atstovų komitete 2015 vasario 5 dieną mūsų posėdėje ir buvo nuspręsta mm, užmėgsti dėl sklandų dialogą su Europos parlamentu, kad būtų galima susitarti dėl šio pasiūlymo, nes tai yra labai svarbus pasiūlymas. Mm, taryba rengdama savo poziciją trilogui, taip pat mm, pritarė tam, kad svarbiausia yra geriausi vaiko interesai, tai turi būti dominuojantis aspektas ir tai turi atspindėti pasiūlyme. E, lygiai taip pat labai svarbu yra apibriežti ir aiškės teisinės taisyklės, kurias būtų galima taikyti praktikoje. Uh, Mm, koks bebūtų scenarius, koks bebūtų atvejis specifinis. Ir kaip komisijos atstovas pasakė, iš tikrųjų mm, teismo sprendime nėra analizuojami įvairūs galimi atvejai, įvairūs scenarijai. Mm, taryba analizavo komisijos pasiūlymą ir nusprendė, kad esant tam tikroms sąlygoms, kaip kad uh, gali būti taip, kad mm, perkelimas į kitą valstybę gali atitikti geriausius vaiko interesus, nepilnamečio interesus, ypač tuo met, kai nelydimas nepilnametis prieš prašydamas tarptautinės apsaugos atitinkamą valstybę narėje, kurioje jis e, yra, prieš tai yra pateikęs dar prašymą ir kitoje valstybėje narėje. Mes galvojame, kad tokiais atvejais perkelimas į kitą valstybę gali būti naudingas, kadangi nelydimas nepilnametis gal, galbūt tuomet turėtų daugiau teisinio tikrumo, teisinio aiškumo dėl teisinės apsaugos tarptautinės tuo atveju, nei kad e, tuo atveju, jeigu jo prašymas būtų svarstamas e, iš naujo antroje valstybėje narėje, toje, kurioje jis tuo metu yra tai taryba galvoja, kad gali būti tokių atvejų, kuomet būtent dėl vaiko geriausių interesų būtų naudinga tą vaiką perkelti į kitą valstybę. Bet aišku, aš galiu mm, tik tai pabrėžti, kad kiekvienu atveju tai bus individualus įvertinimas, ar iš tikrųjų yra laikomasi pačių geriausių vaiko interesų ar jie gyvendami. Ir kaip aš jau sakiau, mes kaip taryba tikrai sieksime pradėti dialogą su Europos parlamentu tam, kad būtų galima kaip, kuo greičiau susitarti dėl e, tokio svarbaus pasiūlymo. Ačiū pirmininkė. We have three, uh, six uh, turime tris, tiksliau šešis kviestinius svečius, prelegentus. Paprašysiu a, kalbėti neilgiau kaip tris minutės kiekvienas, kad liktų dar laiko ir diskusijoms. Visų pirma, žodį suteiksiu e, jungtinių tautų pabėgėlių vyriausiojo komisaro ats, biuro atstovams, ponė. Ačiū pirmininkė, dėkoju Lybė komitetui už tai, kad mes galime išsakyti savo nuomonę dėl 8.4 Dublino reglamento. Mm, 1.1 punktas sako, kad svarbiausia yra laikytis vaiko geriausių interesų įgyvenant Dublino reglamentą ir aišku, kad mm, tai reiškia, paprastai kalbant, kad jeigu yra svarstoma ar vaiką perkelti į kitą šalį, reikia atsižvelgti įvairius veiksnius, kurie yra apibriežti 6.3 straipsnėje Dublino reglamento, tai yra vaiko saugumas, gerovė, socialinė raida, um, vaiko amžius, branda, taip toliau. 6.3 straipsnėje kalbama apie vaiko identitetą, galbūt pažeidžiamas, pažeidžiamus kažkokius elementus buvimo valstybėje narėje, kurioje dabar vaikas yra buvimo laiką. Uh, buvimo kitose valstybėse laiką, vaiko adaptacijos tose valstybėse e, lygis ir taip pat testinumo užtikrinimo vaikui, kas gali būti labai svarbu aspektas. Visą tai turi būti įvertinta. Ir, kuome, ir, ir sprendime tikrai kalbama apie geriausius vaiko interesus ir mm, aišku, kad visų pirma reikia galvoti apie geriausius vaiko interesus ir ta kryptimi turi būti dirbama. Taip pat jungtinių tautų mm, pabėgėlių komisaro biuras sako, kad reikia, kad, kad atvejį analizuotų tie, kurie išmano tos klausimus ir kurie gali vertinti konkretaus vaiko situaciją. Mūsų mm, biuro nuomonė paskirstant atsakomybę, visų pirma, reikia galvoti apie vaiko geriausius interesus Ir mūsų darbuotojai, kokį stebimą į darbą atliekam, jie pastebėjo, kad galvojant apie vaiko situaciją, reikia vaiko nekelti į kitą valstybę, jeigu tai netitinka vaiko geriausių interesų. Mes žinome, kad yra praeitie įvairių problemų buvę, pavyzdžiui, kuomet prie prieglapšio procedūros um, prieiga vėluoja ir vėluoja visas bylos įvertinimas ir dažnai taip atsitinka, kad vaikai patenka į sulaikymo centrus, kartu netgi su suaugusiais yra patalpinami ar tampa net benamiais. Uh, Galvojant apie procedūrinius saugiklius, mes norime akcentuoti tai, kad vaikams turi būti kaip galima greičiau skirtas globėjas tam, kad per visą Dublino procedūrą jiems būtų teikiama parama. Jiems taip pat turi būti suteikta galimybė asmeniam pokalbį, kad būtų galima įvertinti vaiko brandumą ir taip pat įvairias galimas pažeidžiamas e, aplinkybės. Ir visą tai atitinka Dublino procedūrą, ypač jeigu eina kalba apie vaikus, kurie dar nepaprašė prieglopščio. Uh, tai, kad jie nepatektų į tokią situaciją, kuomet jie tarsi kybo tarp vienos mm, situacijos ir kitos. Tai tiek gal būtų. Ačiū dabar panas Kesler, kuris yra jezuitų pabėgėlių tarnybos atstovas. Prašom. You, one... Ačiū pirmininkė, buvau vienas iš tų, kas, kuris buvo išgelbėtas iš to įstrigusio lifto. Ačiū už pagalbą. Aš norėčiau dabar pakalbėti apie mūsų, pa, mūsų organizaciją. Mes turime pakomentuoti komisijos pasiūlymą ir aišku, reikia atkreipti dėmesį visus aspektus, gyvenant Dublino reglamentą dėl nelydimų nepilnamečių Ir kadangi laiko nedaug, apsiribuosiu dviem pastabomis. Visų pirma, mes norime labai padėkoti e, komisijai ir pranešėjai už puikų darbą, kurį atlieka. Tai manau, kad tai yra reta proga nevyriausybinė organizacijai. Um, kad ji gali padėkoti komisijai už tai, ką yra padariusi. Iš tikrųjų, noriu už tai ir pasinaudoti tą progą. Noriu padėkoti ir pranešėjai už tai, ką ji atliko, už tai, ką ji yra nuveikusi, nes mes galvojame, kad tikrai šis dokumentas bus labai naudingas, kuomet jis taps teisės aktu. Toliau trumpai labai pakomentuosiu mm, pateiktą pasiūlymą dėl Dublino reglamento 8 straipsnio naujos pastraipos, kuris skambėtų taip Pritaikius išlygą 4a punktą atsakinga valstybė būtų ta valstybė, kuri jau yra prieimusi sprendimo pirmo, pirm, pirmoji lygmenį, pirmoje instancijoje dėl tarptautinės apsaugos pritaikymo, nebent tai netitiktų nepilnamečio geriausių interesų. Mus neramina šis pateiktas pasiūlymas. Naujoji pastraipa MA sprendimą tarsi apsuktų kitą pusę, aukštin galvą, e, e, e, aukštin kojamą verstų teismas um, sako, kad vaiko persintimas į kitą valstybę paprastai netitinka vaiko geriausių interesų, tačiau taryba tarsi performuluoja tą principą ir e, šiaip atrodo tarsi gražini, nu, persintimas į kitą valstybę kaip ir uh, neprieštarautų vaiko geriausiams interesams, jeigu nebūtų jie pažeidžiami, tai kaip ir apverčiama tai, ką teismas pasakė. Ir uh, naujos pasrai, na, form, pasraipos formuluotė būtų ilgesnė, sudėtingesnė, sunkiau įgyvendinama ir reikėtų tada kiekvieną atskirą bylą analizuoti, ar iš tikrųjų, net ir tuo met, kai, kai, kai yra priimtas sprendimas, reikėtų analizuoti, ar iš tikrųjų valstybės narės viską padarė teisingai ir, ir yra, kokie yra procedūriniai visi elementai panaudoti. Reikėtų reikėtų aiškintis, ar iš tikrųjų valstybėje narėje pritaikyta procedūra atitinka geriausius vaiko interesus, ar nepažeidžia geriausių vaiko interesų principo. Tai reiškia, kad jeigu būtų kiekviena, kiekvienas atskiras atvejis taip analizuojamas per tokią sudėtingą procedūrą, tai būtų papildoma tik tai našta ir papildoma biurokratija sukurta. Ačiū. Ačiū, ponui Kessler. Dabar Pone Zelvinska, ekre vardu. Ačiū pirminkė. Norėčiau visų pirma padėkoti už tai, kad pakvietėt ekre dalyvauti diskusijoje šiandien Europos prieglopščio teisinis tinklas. Seniai dirbame su šia tema ir uh, dirbame e, su Šveicarijos byla, taip pat esame paskelbę kelias lyginamasias ataskaitas dėl Dublino reglamento ir e, nuolat dalyvaujame teismo procesuose įvairiose valstybėse narėse susijusiuose su Dublino reglamentu. E, labai remiame komisijos pasiūlymą dėl 8 straipsnio 4 dalies ir manome, kad bet, ko, bet kokia neperkelimo principų išimtis, principą, kurį gynėme ilgą laiką turi būti labai ribota. Manome, kad e, komisijos pasiūlymas visiškai atitinka Europos e, teisingumo teismo e, tekstą ir svarbu, kad taryba nesiaurintų šio principo. Tikimės, kad bus visų pirma atsižvelgta į geriausius nepilnamečių interesus, kad nebūtų nepaisoma vaiko apsaugos, kuri yra įtvirtinta Hartijos 24 straipsnėje. Vaikai ir prieglopčio prašytojai e, yra pažeidžiamos asmenų grupės e, ir be abejo pagal teismų praktiką vaikų geriausių interesų principas yra itin stipriai remiamas pagal Dublino reglamentą. Svarbu, kad pagal Dublino reglamentą nebūtų nereikalingi perkeliami vaikai, nepaisant jų geriausių interesų. Taip pat e, reikia paisyti teismų praktikos valstybėse narėse. Labai džiugu pastebėti, kad daugelis valstybių narių pripažįsta šiuos e, sumetimus, e, ypač Vokietijos administraciniai teismai laikosi šio principo. Taip pat pagal Hartiją yra pabrėžiama, kad vaikas neturėtų būti perkeliamas iš vienos vietos į kitą kai tai nebūtina. Čia galima būtų paminėti 313 bylą ir taip pat norėtume dar kartą pabrėžti, kad reikia atsižvelgti į įten didelį nepilnamečių pažeidžiamumą ir tarybos pasiūlyta taisyklė gali sukurti papildomų kliūčių šiems vaikams. Taip pat norėtume pabrėžti, kad būtina įvertinti vaiko geriausius interesus ir užtikrinti, kad prieimimo sąlygos būtų tinkamos, nes e, kitaip e, vaikas e, su vaiku gali būti elgiamasi netinkamai, neoriai, netinkamai netgi ir suaugusiojo požiūriu. Be to, Dublino reglamente jau yra kalbama apie mm, vaiko geriausių interesų e, principą 13 konstituojamoje dalyje ir 16 straipsnė, kuris jau buvo paminėtas. Taip pat e, būtina užtikrinti ypatingas procedūrinės garantijas nepilnamečiams E, atsižvelgiant į jų itin didelį pažeidžiamumą. Tos procedūrinės garantijos turi būti gyvendinamos, atsižvelgiant į vairius poreikius vaiko ir valstybės narės turi bentratarbiauti tam, kad įvertintų vaiko geriausius interesus. E, taip pat e, turi būti vykdoma pilietinės visuomenės stebėsina ir kitus interesuotų subjektų stebėsina. Ačiū, dėkoju poniai Zelvenskai. Dabar ponas Midelkop, Mejers komiteto atstovas. Ačiū pirminkė. Mejerso komiteto vardu norėčiau padėkoti už galimybę dar kartą įsakyti mūsų nuomonę šiuo klausimu. Tai um, akademikų, teisininkų, tyriejų uh, grupė įsteigta Niderlanduose. Norėčiau paminėti tris aspektus. Pirmiausia, noriu pakalbėti apie tai, kaip būtų svarbu įgyvendinti, visiškai įgyvendinti Teisingumo teismo nutartį. Manome, kad e, komisijos pasiūlymas yra visiems aiškus ir e, aiški yra tarybos pozicija. E, svarbu, kad būtų paisoma nepilnamečių interesų ir kartu siekiama tinkamai gyvendinti Dublino reglamentą, e, kad nebūtų ieškoma palankiausio e, prieglopšio mechanizmo. pagal Dublino e, sistemą netinkamai daroma prielaida, kad prieglopšio procedūros yra pakankamos ir uh, E, atitinka standartus visose valstybėse narėse. E, kai kurios valstybės narės vis dėlto netinkamai įgyvendina tam tikras procedūras e, ir dėl to šių sistemų aukomis tampa prieglopščio prašytojai keliaujantis tas valstybės narės ir netgi labiau nukenčia tokios pažydžiamos grupės kaip nepilnamečiai. Tokia situacija išlieka aktuali ir Europos parlamentas mažiausiai, ką jis galėtų padaryti, tai užtikrinti, kad nelydimi nepilnamečiai netaptų tokių nepakankamai tinkamų teisinių sistemų aukomis. Galėčiau Jums e, pateikti pavyzdį, tikrai pavyzdį nepilnamečio, kuris teigia, kad jos tėvas teisėtai gyveno kitoje valstybėje narėje, tačiau e, to e, vaiko prašymo nagrinėjimas buvo labai ilgas ir galų gale nepilnametis negalėjo grįžti pas savo tėvą. Svarbu, kad būtų įgyvendinamos tinkamos teisų gynimo priemonės ir kad būtų paisoma geriausių vaiko interesų. Manome, kad 8, 18 ir 19 pakeitimai užtikrintų, kad reglamentas labiau atitiktų hartiją. E, taip pat e, reikėtų paminėti procedūros direktyvos 25 straipsnį, pagal, kuria, pagal kurį E, valstybės narės gali identiškus prašymus e, traktuoti įvairiai. Ir žinoma, tai tik paskatina palankiausios prieglupščių sistemos ieškojimą. Dabar perkelimui yra nustatytas šešių mėnesių laikotarpis ir manome, kad per tas, tuos šešis mėnesius galima ir pasikeisti dokumentais ir juos išversti raštu ir e, bendradarbiauti. Ačiū. Dėkuoju ponui Mindelkop, dabar e, ponia Būtėje iš Saves the Children. Ačiū pirminkė, ačiū labai už tai, kad pakvietėt e, Save the Children organizaciją, kad ji galėtų pasidalyti savo nuomonę. Uh, dėl Dublino reglamento siūlomų pakeitimų. Galėčiau pritarti tam, ką jau sakė kiti kolegos, bet manau, kad šiandien diskusijoje būtų taip pat e, svarbu įvertinti tikrovę susijusią su šiomis teisinėmis nuostatomis. Šiandien Europoje matome, kad vis daugiau vaikų atvyks į Europos Sąjungą ir prašo prieglopšio. Paskutiniais statistikos duomenimis Maždaug 26 tūkstančiai vaikų atvyko e, prašyti prieglopšio į Europos Sąjungą ir e, iš jų maždaug 13 tūkstančių buvo nelydimi nepilnamečiai, daugiausia iš Sirijos, Eritrėjos ir kitų valstybių, kuriuose yra nerami padėtis. Taigi manau, kad turėtume ir tai atsižvelgti šiandien mūsų diskusijose. Kas dėl aptariamų pakeitimų, norėčiau atkreipti dėmesį tris aspektus. Manau, kad būtų svarbu panagrinėti tarybos argumentavimą dėl teisingumo teismo sprendimo. Taip pat turėtume įvertinti tarybos pasiūlymo tinkamumą, įgyventinamumą ir truputį pakalbėti apie praktinį bendradarbiavimą. Kas dėl tarybos teisinių argumentų, manau, galėčiau pritarti tam, ką a, e, a, e, sakė Joteres e, atstovas dėl teismo logikos. Ir norėčiau dar kartą pabrėžti, kad Teisingumo teismas visų pirma vadovavosi tuo, kad pripažino, jog ši vaikų grupė yra itin pažeidžiama. Ir toks itin didelis pažeidžiamumas, jo rezultatas yra tai, kad e, reikėtų kuo mažiau tuos vaikus siūsti iš vienos valstybės į kitą. Taryba taip pat e, žvelgia į vaikų geriausių interesų principą labai siaurai. Jungtinių tautų e, prieglopšio biuras e, pabrėžia, kad šis rytis yra gerokai platesnė ir reikia atsižvelgti ir į kitus e, aspektus, pavyzdžiui, nepilnamečio gerovę, saugumą ir saugą, taip pat e, nepilnamečio poreikius susijusius su jo amžiumi ir kitais aspektais. Jau daug kas buvo pasakyta, bet norėčiau dar pabrėžti tai, ką sakė kolega iš Mejurso komiteto. Apsaugos sąlygos šiandien Europos Sąjungoje nėra vienodos. Visose valstybėse narėse visur yra trūkumų tam tikrų ir tai, kad sprendimas yra priimtas tai savaime de facto nereiškia, kad ipso facto vaikas būtų perkeliamas iš vienos valstybės į kitą. Taip pat e, reikėtų e, pabrėžti, kad e, nėra dar sutarimo dėl globos sistemos ir tai dažnai apsunkina padėtį. Ir mano paskutinė pastaba yra susijusi su būtinybė užtikrinti, kad būtų patvirtintas komisijos pasiūlymas dėl tarpvalstybinių santykių. Manau, kad tai yra itin svarbu Dublino reglamento kontekste. Ne visur tarnybos gali veikti tinkamai, yra įvairių operatyvinių e, apribojimų ir labai tikiuosi, kad galutinėme tekste bus e, vadovaujamas vis dėlto komisijos pasiūlymų. Ir e, norėtume, kad kartu parlamentas pareikalautų, kad būtų patvirtintos įgyvendinimo priemonės, kad būtų tvirtinamos tinkamos procedūros, pagal kurias vyktų bendradarbiavimas. Ačiū ir Paskutinis e, pasisakymas ponė For Adger. Ačiū pirminkė, gerbiami Libė komiteto nariai. Norėčiau pritarti kolegoms ir padėkoti Jums už kvietimą dalyvauti diskusijoje. Šiandien kalbėsiu Raudonojo kryžiaus e, tarptinės bendruomenės vardu. ES biuro vardu. Šis klausimas be abejo yra labai svarbus ir beveik pusė mūsų narių turi atskiras tarnybas, kurių tikslas yra būtent dirbti su pažeidžiamais nepilnamečiais. Yra parengtos specialios rekomendacijos, kuriamis vadovaujamas centruose, kurie dirba su nelidimais nepilnamečiais, kuriems yra teikiama teisinė ir humanitarinė pagalba, norint jiems padėti gyventi savarankiškai. Pabrėžiama Pabrėžiama, kad e, ši vaikų grupė yra itin pažeidžiama ir svarbu rūpintis apsaugos lygmenio prieimimo sąlygomis, kurios įvairiose valstybėse narėse labai skiriasi. E, manome, kad Teisingumo teismas ir Europos komisija laikosi tinkamo paužiūrio ir pabrėžia, kad e, nepilnamečiai prašantis prieklopšio yra itin pažeidžiami. Pritarėme, reikia konkretaus paužiūrio būtent į vaikus, kurie prašo prieglopšio. Reikia tinkamai adaptuoti prieglopšio sistemas ir pritarėme taip pat e, pranešimui, kuris buvo parengtas komisijos pasiūlymui. Norėčiau priminti, kad e, šio pasiūlymo tikslas užtikrinti, kad visais atvejais būtų visų pirma atsižvelgiama į nepilnamečio geriausius interesus, kad e, sistemiškai būtų jie nagrinėjami ir antra, kad E, nu, atsakingos valstybės narės nustatymo procedūra nebūtų bereikalo pernelik ilga, kad būtų tinkamai gyvendinamas Dublino reglamentas. E, manoma, kad e, visų pirma turi būti suteikiama galimybė nepilnamečiams pasinaudoti atitinkamą procedūrą, kad būtų nustatytas jų statusas ir kad tam tikros nustatytos sąlygos būtų taikomos tik tai kaip išimtis. Manome, kad visų pirma, nepilnamečiai neturėtų būti perkeliami, nebent tai atitiktų jų geriausius interesus. Ir jų geriausių interesų paisimas e, turėtų leisti tam tikrais individualiais atvejais pritaikyti išimti, perkelti juos, bet visų pirma reikia atsižvelgti į geriausius interesus ir užtikrinti, kad būtų kiekvienu individualiu atveju tinkamai įvertintos vaiko sąlygos. Norime, kad būtų atsižvelgiama į tokius kriterijus vertinant visų pirma nepilnamečio paužiūrį, atsižvelgiant į jo amžių ir kitus aspektus, kad būtų mažinama priekybės žmonėmis rizika. Antra, e, socialinius aspektus, e, kita saugos ir saugumo sumetimai ir galiausiai šeimos susivienijimo principas tai yra būtina, norint užtikrinti, kad būtų rastas ilgalaikis sprendimas. Baigdama norėčiau paminėti vieną susijusią aspektą, kuris mums yra labai svarbus, tai yra galimybė sulaikyti prieglopšio prašytojus, kai jie pirmą kartą atvyksta. E, turint omenyje Dublino e, reglamentai įtvirtintą perkelimo sistemą. Norime pasakyti, kad nepilnamečiai niekuomet neturi būti sulaikomi ir būtina peržiūrėti sąlygas, kad sąlygos būtų proporcingos, kad jomis būtų paisoma prieglopščio prašytojų orumo ir kad būtų atsižvelgiama į prieglopščio prašytojų konkrečius poreikius. E, tikimės, kad bus laikomasi aukščiausių standartų ir kad bus vykdoma tinkama stebėsina, kaip sekasi dėrėtis dėl naujausio prieglopščio paketo, ypač kalbant apie uh, Ehm, šias sąlygas nustatančią direktyvą. Taip pat, e, kalbant apie nelidimų nepilnamečio apsaugą, manome, kad e, visų pirma turi būti kalbama ne apie tai, kas turi būti atsakingas už tuos vaikus, bet e, visų pirma turi būti nustatyta, kaip reikia priimti tinkamiausius sprendimus, kad vaikai būtų tinkamai apsaugoti. Ir tai yra svarbiausi principai, kuriais turi būti grindžiama vaikams skirta politika Europos Sąjungoje. Ačiū visiems, ačiū už dalyvavimą diskusijoje. Ačiū, kad pasidalijote svarbę informaciją. Dabar kreipiuosi į kolegas. Pirmiausia, suteiksiu žodį šešėliniams pranešėjams, o po to vėl pranešėjai. Pirmiausia, ponia Matsola. Eh, ačiū pirmininkė, visų pirma noriu padėkoti visiems dalyviams, kurie atvyko pasisakyti dėl pakalbėti dėl šio pasiūlymo. Silė pasakė, kad ji, mm, ką, kaip ir kartuoja, mm, tos pačius žodžius, bet aš tikrai noriu padėkoti Silijai už jos darbą, už visas įdėtas pastangas glaudžiai koordinuojant šį darbą su šešėliniais pranešėjais. Iš tikrųjų, mm, kaip ir pirma, per pirmą posėdį paremiau ją, tai aš tikrai noriu ir toliau ją paremti, padėkoti už visas pastangas, kad šios ryties teisės aktai e, būtent leistų užtikrinti geriausio vaikų interesų gynimą. Kaip suinstruotų grupės sovai šiandien kalbėjo, tikrai turime padaryti viską, kad geriausi vaiko interesai e, vyrautų šioje srityje. Mes kalbame apie tuos, kurie yra labiausiai pažeidžiami. Žinau, Dabar, vidu, kaip žinome, viduržėme jūros regione vyksta gelbėjimo operacija. Girdim labai daug žinių, žinių, kurios mm, mums aiškiai parodo, kad iš tikrųjų tai yra labai pažeidžiama grupė. Uh, Dar vienas dalykas, ką norėčiau pasakyti. Mūsų frakcija netikė pakeitimų, bet norime pasakyti, kad kiekvienas pakeitimas e, pateiktas šiam pasiūlymui atitinka turi atitikti teismo sprendimą ir tikrai norime, kad, te, kad formuluotės būtų glaustos, e, skaidrios ir aiškios norime, kad būtų perduota aiški žinia, kad mes siekiame užtikrinti vaikų interesų gynimą. Ačiū, Robertai. Dabar ponė Sipel. Ponas Gijom vardu. Dank, Frau Vorsitzende. Thank you, Madam Chair. I will speak in the name of uh, our shadow Ačiū pirmininkė, kalbėsiu mūsų šešėlinės pranešėjos Silvygijom vardu. Įdėja šią negalėjo dalyvauti posėdėje. Kaip ponė Mesula sakė, ponė Silvygijom irgi noriu padėkoti pranešėjai už visą atliktą darbą ir už konstruktyvų pasikeitimą nuomonėmis. Nelidimų nepilnamečių klausimas visuomet buvo ir vis dar išlieka labai jautrus. E, viena vertus turime tuos, kurie visuomet uh, akcentuoja, kad nepilnamečiai yra labai pažeidžiami ir reikia todėl numatyti atitinkamus saugiklius jų teisėms apginti. Kita vertus turime ir kitą pusę, kurie Mm, vis baiminasi to, kad uh, įvyks tarsi nepilnamečių invazija į Europą dėl, dėl viso skurdo aspektų ir taip toliau. Aš remiu komisijos pasiūlymą, kadangi jis tikrai perkelia teisingumo teismo sprendimo visą ir dvasę raidę. Ir pritariu ponios Vikstrand požiūriui, kad reikia kaip galima mažiau keisti komisijos pasiūlymą. Uh, kad būtų galima išlaikyti visą tą logiką, kuri pagrindžia šio teksto visą struktūrą. Todėl kaip šešėlinė pranešėja nusprendžiau neteikti jokių pakeitimų tam, kad Europos parlamento pozicija būtų kaip galima artimesnė komisijos pasiūlymui, o tokiu būdu ir teismo sprendimui um, tikrai reikia teisinio išaiškinimo, kai mes matome, kiek skiriasi um, vaiko geriausių interesų interpretavimas remiantis teismo sprendimu. Reikia nepamiršti ir nepilnamečių pažeidžiamumo, reikia tai visiškai atsižvelgti ir reikia vengti nereikalingų perkelimų nepilnamečių iš vienos valstybės į kitą, kas labai, labai gali pakenkti nepilnamečiams. Ir uh, Noriu, kaip šilinė pranešėja, pridurti dar vieną sakinį dėl to, kas... Noriu dar prie šilinės pranešėjos pasisakymo aš pati pridurti vieną žodį dėl to, ką pasakė taryba. Taip, iš tikrųjų, atėjo laikas pasiūsti signalą, kad mes kaip europiečiai m, mm, stengiame suteikti apsaugą tiems, kurie bėga nuo baisių katastrofiškų situacijų, kad iš tikrųjų mes um, stengiamės suteikti jiems saugų prieglopsį. Taigi labai prašau E, sureaguoti tinkamai komisijos ir parlamento pasiūlymą, ir tada tikrai mes galėsime labai greitai susitarti. Dabar pono Kirkovo ECR um, vardu mm, norėčiau suteikti žodį jį pavaduojančiam kolegai. Ačiū pirmininkai, tikrai svarbiausia yra nepilnamečių geriausiai interesai. Bet labai svarbu kad nebūtų sukurti tokie teisės aktai ir tokios procedūros, kurios leistų, kurios skatintų um, nepilnamešius rinktis tinkamiausią, geriausią valstybę, kur lengviausia gauti prieglopsti, kad nebūtų to nereikalingo šokinėjimo iš vienos valstybės į kitą. Eina kalba ne vien tik tai apie pačius nepilnamečius, bet eina kalba apie visą Europos prieglopščio politikos patikimumą, reputaciją. Ir galvojant apie nepilnamečius, iš tikrųjų reikia vengti bet kokios konkurencijos, bet kokius skirtumus ar valstybių narių. Tačiau turi būti galimybė um, gražinti nepilnametį iš vienos valstybės narės į kitą valstybę narę, kuris iš pat pradžių padavė atidavė savo prieglopšio prašymą. Jeigu ta valstybė narė jau yra iš esmės išanalizavusi tą atvejį, iš tikrųjų ištyrusi, ar tam konkrečiai nepilnamečiai reikia tarptautinės apsaugos ir ar jis turi teisę ją. Aišku, reikia e, vengti nereikalingo keliavimo iš vienos valstybės narės į kitą, e, jeigu yra tik tai ieškoma tokios valstybės, kur palankesnės būtų taisyklės, pavyzdžiui, dėl šeimos susijungimo ar dėl prieglopščio suteikimo. Labai svarbu, aišku, kad e, turėti omenyje, kad, kad ta valstybė, kuri jau pradėjo, išanalizavo tą bylą, tai aišku, kad jai būtų lengviau priimti e, sprendimą nei antrai valstybė nariai, kuri po to vėl iš naujo įmasi viską nagrinėti. Aišku, pirmai valstybė nariai lengviau viską įvertinti. Ir aš sakyčiau, kad pagrindinė problema yra ta, kad prieimimo standartai ir procedūros yra labai skirtingos skirtingose valstybėse narėse. O taip neturėtų būti pagal Dublino reglamentą. Taigi e, valstybės narės turėtų taisyti tas procedūrinės probleminės vietas. Ačiū, ponė Bjork. Tack så mycket. Eh, först utav allt ska jag säga, det finns mycket att säga om Dublin. Dėkuoju už suteiktą žodį. Pirmiausia, turiu pasakyti, kad labai daug ką galima pasakyti dėl Dublino reglamento ir ko gero mažai teigiamų dalykų. Nes yra daugybė čia nelabai protingų sprendimų sudėta. Tačiau dabar turime susitelkti ties pakeitimais, kurie mums pateikti. Norėčiau padėkoti Cecilijai Vikstrom, kuri labai intensyviai dirbo šio klausimu. Ji tikrai konsultavosi su visais, labai atidžiai dokumentą išnagrinėjo ir mes taipogi manome, kad reikėtų pernelyg nenukrypti nuo Teisingumo teismo sprendimo, kaip manoma labiau jo laikytis pakeitimų pagalba mes turime pasiekti tokio rezultato, kuris e, pagerintų prieglapščio prašančių vaikų padėtį. Dėkuoju pranešėjai už tai, kad įtraukė mus į šį darbą, į šį procesą ir galiu pasakyti, kad toliau dirbsime tam, kad būtų pasiektas kompromisas. Na, be jokios abejonės, tai yra tik tai pirmasis žingsnis, bet tai yra labai svarbus žingsnis. Labai svarbu yra išimčių tvarką nustatyti vaikams. Na ir dabar norėčiau paklausti, koks yra tikslus skaičius čia. 26 e, tūkstančiai vaikų nelidimų nepilnamečių atvyksta. Ar ne? E, mes esame nusivylę diskusijomis taryboje, nes, pavyzdžiui, buvo ir teismo sprendimas, ir 13 metų kompromisas, taigi dabar belieka to laikytis. Jeigu jau pranešėja to laikosi, šešėliniai pranešėjai taipogi tai laikosi. Tai dabar labai stebina ir paradoksalu yra matyti, kai taryba e, elgesi priešinkai, negu kad ekspertai sako, kad reikėtų daryti. Taigi nereikėtų čia prieštarauti teisingumo teismo sprendimui, nereikėtų prieštarauti jungtinių tautų dėl vaikų apsaugos sprendimui. Taigi gėda tarybai, gėda tarybai, tikrai grįžkite prie dėrybų ir peržiūrėkite savo popierius visus. Reikėtų čia ne tik apie kompromisą galvoti, bet ir apie už viską viršesnius vaikų interesus. Taigi mes esame labai griežtai e, nusiteikę šio klausimu. Nereikia čia, negalima jokių kompromisų daryti, nes e, kalba eina apie 26 tūkstančius vaikų. E, jų gali laukti blogiausia. Blogiausia, kas gali jiems nutikti, taigi mes tikrai labai griežtai čia esame nusiteikę ir nekeisime savo pozicijos. Ačiū. Pirmininkė, ačiū dabar žodis poniai Lambert. Uh, thank you, President, and I too would like to add my... Ačiū, pirmininkė, aš irgi norėčiau uh, prisidėti prie tų, kurie padėkojo pranešėjai mm, už atliktą darbą, taip pat ir prelegentams, kurių išklausėme šią popietę. Gerai, mm, atsidūrėme šioje situacijoje tik todėl, kad Dublinas 2 buvo neišku, buvo su neiško, ne, neiškiomis nuostomis dėl nelydimų nepilnamečių. Ir mes praeitoje kadencijoje su komisija ir taryba nusprendėme, kad um, sutiksime su tuo, kad teisingumo teismas įneštų aiškumo, dabar tą aiškumą jau turime ir kaip ir kitiems, man atrodo, kad, na, tikrai galima galvoti čia apie įvairias idėjas, įvairių minčių gali kilti, kad iš tikrųjų galbūt mm, nuvilia ta dabartinė situacija, taryba jai gal nepritarė, bet tačiau kaip vertiname šį procesą, tai tikrai taip galima būtų pasakyti. Uh, um, reglamente yra pripažįstama, iš tikrųjų yra skirtingos kokybės bendros prieglopšio taikymas skirtingose valstybėse narėse. Ta kokybė tikrai skiriasi ir ankstesnės kadencijos parlamente mes tą dėl Dubno reglamento pasakėme ir aišku, kad tai atsispindi mūsų mąstymę. Na, frakcija taip pat neteikė pakeitimų šiam pranešimui, nes uh, mes siekėme maksimalaus aiškumo ir maksimalaus konsensuso dėl parlamento pozicijos, kad tikrai paskui nepritrūktų to aiškumo mūsų diskusijose su taryba. Dėl to paantrinčiau tam, ką ponė Sipul pasakė. Jeigu norime, kad sprendimas būtų priimtas greitai, Mėla taryba, duris atviros, viskas yra aišku, kad būtų e, greitai priimtas sprendimas, aiškus sprendimas viską galima padaryti, kad tikrai e, vaikai nebebūtų tokioje sudėtingoje situacijoje su visa ta rizika, apie kurią mes puikiai žinome. Taigi, kaip galima greičiau, pabandykime išspręsti šį klausimą. Ačiū, ponė Lambert. Dabar kreipiuosi į kitus kolegas, kurie norėtų pasisakyti, ponė Svimer. Tack för ordet och för informationen. Eh, Ačiū, kad suteikėte žodį. Aš pateikiau pakeitimą, kuriuos siekiama pastebėti, kad kai vaikai arba jaunimas tiesiog, nes tai yra ne vien tik tai vaikai, kartais ir jauni asmenys, kurie pateik, e, kartais pateikia keletą prašymų, keletą toje valstybių narių. Taigi aš čia pirmiausia galvoju apie prekiautojų žmonėmis, kurie perkelia vaikus iš vienos šalies į kitą, taigi kaip ir sudaromas yra spaudimas čia. Aš manau, kad reikia sudaryti kaip manoma geresnės sąlygas vaikams. Uh, Tarkime, Švedijoje yra, tarkime, suteikiami nuolatiniai leidimai gyventi Sirijos piliečiams. 7000 iš viso neleidimų nepilnamečių yra priimti Švedijoje per praeitus metus. Jie neturi tapti prekiautojų žmonėmis aukomis. Reikia visą tai labai atidžiai panagrinėti ir tinkamai pasižiūrėti šį klausimą. Ačiū, poniai Samberg. Jeigu jau kitų kolegų nėra norinčių pasisakyti, tai dabar žodį suteiksiu Cecilijai, prašom. Thank you, Chair, and I would like to... Ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu padėkoti dalyvavusiems prelegentams, kurie atstovavo interesų grupėms ir um, dėkoju už tikrai labai vertingus pasisakymus, kuriuose buvo išsakyti labai svarbus elementai dėl vaiko geriausių interesų ir um, nepilnamečio tinkamos apsaugos. Tas yra nepaprastai svarbu mūsų darbė. Ir taip pat norėčiau kreiptis į tarybą ir į komisiją, taip pat ir į šešėlinius pranešėjus. Noriu padėkoti padėkoti Jums už Jūsų visų pastangas įdėtas dirbančio klausimu. Mm, Dėkoju už visą ir šiandienos indėlį, visus pasisakymus. E, sveikinu Mm, kolegų pakeitimus, nes jie atitinka mm, mano pranešimo dvas ir aišku, aš išsiuntinėsiu jums greitai kvietimą iš šešėlinių pranešėjų posėdį, kol kas negaliu pasakyti, kada jis įvyks, bet tikrai labai greitai ta informacija jūs pasieks. Galėsime apie tai pakalbėti plačiau. Dabar norėčiau sugrįžti prie vieno iš uh, klausimų, kuriuos labai sunku yra mm, spręsti. Perkelimas į kitą valstybę yra labai sudėtingas, užima daug laiko ir tikrai jis neduoda nieko gero, galvojant apie vaiko tolesnį gyvenimą, apie visas galimybės gyvenime, kad iš naujo reikia vėl viską, susidėlioti visą savo gyvenimą. Tai mm, ir nusatytose sąlygose pasakyta, kad nelidimų nepilnamečių kėlimas į kitą valstybę turi būti labai ribotas, kad tai būtų tik tai minimaliai, kada tai būtina. Ir prieglapščio procedūros taip pat yra pasakyta, kad visų pirma, procedūra turi būti visa prieglapščio atlikta per maksimum šešis mėnesius. Perkelimui labai dažnai reikia daug daugiau laiko. Tai reiškia, kad nepilnamečioj taikoma visa procedūra įvyktų greičiau, jeigu e, prieglopšio prašymas būtų išanalizuotas toje valstybėje narėje, kurioje jis tuo metu yra. Kai kurios valstybės narės sako, kad jau kitoje valstybėje narėje pirmos instancijos sprendimas, tai galbūt paprašiau viską perkelti ten, e, kad lyg tai nepilnamečiui procedūros įvyktų greičiau, jeigu jis būtų gražintus į tą valstybę, kur ta byla jau pradėta. Tačiau dažniausiai tam perkelimui reikia daug daugiau nei šešių mėnesių. Taigi tas argumentas, kad procedūra įvyktų sparčiau, yra iš tikrųjų tiesiog negaliojantis. Įrodymai tą rodo. Iš tikrųjų, net pilnamečių visi procesai vyktų greičiau, jeigu toje valstybė narėje, kurioje jis tuo metu yra, būtų pradėta nauja procedūra. Suinteresuotos grupės ekspertai teigia, kad jeigu būtų taikomas e, tarybos požiūris, tarybos e, pasiūlytos nuostatos, iškiltų labai didelė rizika, kad teismas tokią nuostatą palaikytų pagrindinių teisų hartijos pažeidimu. Tuomet būtų visa eilė bylų teismoje, viena po kitos. Kad būtų galima užbėgti už akių tam piknožėjimui, teismas ir teisės aktai numato sprendimą. Jei prašymas antroje valstybė narėje identiškas tam, kuris yra pateiktas pirmoje valstybė narėje, kur byla yra užbaigta, tai tuomet antroji valstybė narėje gali paskelbti tokį prašymą neprimtinant. E, prašymo teikėjas turėtų pateikti naujus elementus, naujus aspektus, į kuriuos reikėtų atsižvelgti svarstant nauj, tą antrą prašymą. Uh, Galbūt bylą tada reikėtų perkelti iš pirmosios valstybės narės į antrąją valstybę narę ir pagrindiniai dokumentai um, tikriausiai turėtų būti išversti. Galima palyginti tai su nepilnamečio perkelimu į pirmą valstybę narę atgal. Aišku, ta procedūra būtų ilga, jai prireiktų tam tikro laiko, čia jokių abejonių nėra. Tačiau, tačiau. Uh, tas nelydimas nepilnametis bent jau nebūtų keliamas į tą kitą valstybę, nereikėtų jam vėl patirti visos tos nežinomybės sėtinos su visu tuo perkelimu, visomis tomis abejonėmis, kokios bus jo tolesnio gyvenimo perspektyvos. Valstybės narės privalo keistis informaciją viena su kita Dublino reglamento pagrindu, tarp, be kitų taip pat ir vertindami prašymą dėl tarptautinės apsaugos. Toks bendradarbiavimas taip pat atitinka 4.3 e, straipsnį ES sutarties ir teismas e, nusprendė, kad nelydimo nepilnamečio interesai yra svarbesni nei bet kokia našta, kuri galėtų atsirasti dėl to, kad valstybės narės turėtų dar kartą svarstyti prašymą. Mm. Taigi tikrai nepilnamečiai nėra prilyginami uh, suaugusiems. Uh, prieglošio prašytojams. Priešingai, netgi teismas nusprendė, kad tikrai e, svarbiausia yra atsižvelgti į nepilnamečio interesus ir analizuoti tokiu pagrindu identiškus prašymus. Galbūt aš iš pat pradžių to, tą neaiškiai pasakiau, bet norėčiau dabar tai akcentuoti. Uh, Būtent e, tai, į tai mes turime įsigilinti į tokią nuomonę. Ir noriu dar kartą pabrėžti, kad dėkoju Jums visiems už Jūsų pasisakymus. Mm, aišku, jeigu šešėliniai pranešėjai norėtų dar panalizuoti tos klausimus, mielai tai padarysiu visuomet, e, esu pasirengusi, nes tai tikrai labai delikatus ir labai svarbus klausimas. Ačiū. Silija. Ačiū labai, Cecilija. Dėkuoju už nuveiktą darbą. Paskutiniai du klausimai mūsų darbo tvarkėje šiandien nebus nagrinėjami, jie buvo atidėti. Vadinasi, turime baigti posėdį jau dabar. Ir kadangi rytoj Pirmasis klausimas taip pat atidedamas. Posėdis rytoj prasidės 10 valandą. Malonaus vakaro ir iki sustikimo rytoj 10 valandą ryte.